facciamo Now. Please take your seats. Kolegos, prašau visus susėsti. Gerbėjai kolegos. Balsuosime elektroniniu būdu dėl 12 darbo tvarkės punkto. Tai yra dėl reglamento nustatančio trečiųjų šalių, kurių piliečiai kirzdami išorės, išorinės sienas privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus dalinės dalinio pakeitimo. Tanja Fažon yra pranešėja ir perėmėme prie balsavimo. Pirmasis pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Neveikia jūsų aparatas. Atsiprašau, jūsų aparatas neveikia. Kiek yra to, tokių, kurie negalėjo balsuoti? Gerai, mes balsuosime dar kartą. Dar kartą balsuosime. Jūs persisite į kitą vietą? Gerai, gerai, balsuojame dar kartą. Taigi, pirmasis pakeitimas, kuris pateiktas yra konstitucijos dalies e, B bis punktui. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas? Ne. Pone Mišel, jūs negalit balsuoti. Neveikia jūsų balsavimo aparatas. Gal ir jums reikėtų persisti į kitą vietą? Du balsavo prieš, 48 du balsavo už, 48 prieš. Taigi šis pakeitimas yra atmestas. Toliau balsuojame dėl viso pranešimo. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas, ar visi spėjote? 49 balsavo už, 2 nariai balsavo prieš. Taigi šis pranešimas yra patvirtintas. Pone e, Fažan, ar norėtumėt pasisakyti? Dėkuoju, pirmininkė, aš norėčiau pasinaudodama progą padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams ir visiems kolegoms už jų palaikymą. Ir labai trumpai norėčiau pasakyti, kad mes šiandien siunčiame labai teigiamą ir gerą žinę Bosnijos ir Hercegovinos ir Albanijos piliečiams. Parodytame, kad mes norime, kad jiems būtų panaikintos vizos. Kitą savaitę balsuosime plenarinėme posėdėje ir aš tikiuosi, kad balsavimas bus teigiamas ir kad valstybės narės pasielgs lygiai taip pat kaip mes ir užbaigs vizų naikinimo procesą kuo skubiau. Ačiū, ponė Fadžion, sveikiname Jūs. Na ir e, bendra pranešėja, ponė Kuraca Vilt. Toliau e, kitas balsavimas dėl e, vien, vien, vienos paraiškų dėl leidimos gyventi ir dirbti pateikimo procedūros. Galbūt ponė Matijų norėtų pasisakyti. Ar norėtumėte? Aš čia, aš čia, ponas pirmininkė, aš čia. <laughs> Ačiū, pirmininkė. Taigi bus du pakeitimai žodiniai, bet aš manau, kad jūs juos turite. Dėl trečiojo straipsnio aš todėl jų neskaitysiu, tik norėjau pasakyti, kad labai džiaugiuosi tuo, kad šitas pranešimas jau atėjo į <laughs> komitetą balsu, balsavimui, nes jau trečias kartas, kaip mes mėginome e, pateikti šitą prašymą dėl vieningos procedūros. Dėkuoju visiems šešėliniams pranešėjams ir visiems kolegoms, kurie prisidėjo prie pranešimo. Noriu padėkoti taip pat sekretariatui. Na ir štai, aš manau, kad pavyko parengti ne vieną kompromisinį pakeitimą po šitiekos darybų mėnesių ir dabar ačiū Jums visiems. Merci, Madame Matija. Ačiū, ponė Matija. Proceed. Dabar periname prie balsavimo. Pradedame nuo 14 pakeitimo. Balsavimą pradedame. Neveikia jūsų aparatas. Dabar pradedame balsavimą. Baigiame. Už 45, 4 prieš, priimta. 15 pakeitimas. Pradedame balsavimą. Baigiame balsavimą. Už 47, prieš 1, priimta. Gal balsuokime pakeldami rankas? Šeštasis pakeitimas. Šešioliktasis pakeitimas. Už. Prieš. Priimta. Pirmasis kompromisinis pasiūlymas už. Prieš. Priimta. 17 pakeitimas. Atsiprašau. 18 pakeitimas. Kas už? Prieš. Priimta. Antrasis kompromisinis pasiūlymas. Kas už? Prieš. Priimta. Trečiasis kompromisinis pasiūlymas. Kas už? Prieš. Priimta. 83 kompromisinis pasiūlymas. E, pakeitimas, prašau. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atrodo atmesta. 31 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atrodo priimta. 21 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Priimta. 22 pakeitimas. Kas už? Prieš? Priimta. Septintasis pakeitimas. Atsiprašome. Tai yra užimtumo komiteto. Žodinis pranešėjo pakeitimas Dėl trečio straipsnio, kas už? Prieš? Atrodo priimta. Aštuoniasdešimt antrasis pakeitimas, kas už? Prieš? Atrodo atmesta. 86 pakeitimas. Kas už? Prieš? Atru... Atmesta. 87. Ne. Kompromisinis ketvirtasis pasiūlymas. Kas už? Prieš? Berots priimta. Trisdešimt antrasis pakeitimas kas už. Prieš. Atrodo priimta. 25 pakeitimas. Kas už? prieš. Atrodo atmesta. Ne, priimta. Patikrinkime. Patikrinkime. 25 pakeitimas. Balsavimą pradedame. Baigiame. Už 33 priimta. 26 pakeitimas. Kas už? Prieš? Atrodo atmesta. Patikrinkime. 26. Pradedame balsavimą. Baigiame. Už 32, 19 prieš priimta. 20, 27 pakeitimas. Už, prieš, atrodo, priimta. Priimta. Prašyčiau aukščiau pakelti rankas, nes kartais nesimato. Priimta.

90. 90 pakeitimas. Kas už, prieš, atmesta. 30 pakeitimas. Kas už, prieš, priimta. Žodinis pakeitimas dėl trečio straipsnio. Už, prieš, priimta. 33 pakeitimas, kas už, prieš, priimta. Penktasis kompromisinis pasiūlymas už, prieš, priimta. 38 pakeitimas kas už, prieš, priimta. Devyniasdešimt šeštasis pakeitimas. Kas už, prieš, atmesta. 39 pakeitimas kas už, prieš prieš priimta. 40 pakeitimas. Atrodo, kas už, kas prieš priimta. 41. Kas už? Prieš atmesta. Patikrinkime. 41. Pradedame balsavimą. Baigiame. Prieš, prieš 25 už 22 atmesta. Komisijos originalusis tekstas. Kas už? Prieš priimta. 97 pakeitimas. Kas už, prieš, atmesta. 43 pakeitimas. Kas už, prieš, atrodo atmesta. Patikrinkime. Balsavimą pradedame. Baigiame. Už 23, prieš 26 atmesta. 44 pakeitimas. Kas už? Atsiprašome. Peršakau. 99, 99 pakeitimas. Kas už? Prieš Atmesta. 44 pakeitimas. Kas už? Prieš. Priimta. Šeštasis kompromisinis pasiūlymas. Kas už? Prieš. Priimta. 47 pakeitimas. Kas už? Prieš. Priimta. Septintasis kompromisinis pasiūlymas. Kas už, prieš. Patikrinkime. Balsavimą pradedame. Baigiame. Už 24, prieš 27 atmesta. Aštuntasis kompromisinis pasiūlymas. Atsiprašome, 48 pakeitimas. Taip, nes kompromisinis 7 buvo atmestas. 48 pakeitimas. Kas už? Prieš? Priimta. Šimtas trečiasis pakeitimas. Kas už? prieš, atmesta. Aštuntasis kompromisinis pasiūlymas. Priimtas, sako pirmininkas, atsiprašo, kas už, prieš, atrodo priimta. Dėl aštuntojo kompromisinio pasiūlymo balsuojam dar kartą kas už, prieš. Patikrinkime. Balsavimą pradedame. Antr, aštuntasis kompromisinis pasiūlymas. Už 26, prieš 24 priimta. 50 pakeitimas. Kas už? 50 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Priimta. 51 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Priimta. 104 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Priimta turime patikrinti. 104. Balsavimą pradedame. Šimtas ketvirtasis. Už 20 prieš 31 atmesta. Šimtas penktasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Atrodo atmesta, atmesta. Devintasis kompromisinis pasiūlymas. Kas už? Kas prieš? Priimta. 106 pakeitimo antroji dalis e, dar lieka po to, kai buvo priimtas devintasis kompromisinis pasiūlymas. Taigi balsuojame dėl antrosios 106 pakeitimo dalies. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 52 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Patikrinkime. 52. Pradedame. Aš čia turiu savo balsavimų sąrašą, sako pirmininkas. Aš viską darau pagal balsavimų sąrašą, tai reikia dabar man pačiam pasi, <laughs> pasitaisyti. Aš darau pagal savo balsavimų sąrašą. Netgi jeigu aš e, pridėsiu savo balsą prie e, tų, kurie balsavo prieš, tai bet kokiu atveju 29 yra už. Tačiau kažkas su mano balsavimo sąrašu yra tikrai negerai, labai atsiprašau. Okay, okay, okay, okay. Okay. Now. Give it the right list. We can share it. Amendment 53. 53, we have voted, no? It's, uh, no, we're going to vote now. 53. 53 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Patikrinkime. 53. Balsuojame. Uh, elektroninį balsavimą pradedame.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 110 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Atmesta. Šimtas vienuoliktas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Atmesta. 54 pakeitimas kas už, kas prieš, priimta. 55 pakeitimas kas už, kas prieš, priimta. 56 pakeitimas kas už, kas prieš, atrodo priimta. 112 pakeitimas kas už, kas prieš, atmesta. 114 pakeitimas kas už, kas prieš, atmesta berots. 57 pakeitimas kas už, kas prieš kas prieš, priimta. 58 pakeitimas, kas už, kas prieš, atrodo priimta. 59 pakeitimas, kas už, kas prieš, patikrinkime. 59. Balsavimą pradedame. Baigiame. Nematau čia rezultatų. Okay. Priimta. 116 pakeitimas kas už? Kas prieš? Atrodo atmesta. 118 pakeitimas. 117. Atsiprašau. 117. Kas už? Prieš? Atmesta. 118 pakeitimas. Kas už? Prieš? Atrodo atmesta. 119 pakeitimas kas už, prieš, priimta. 60 pakeitimas kas už, prieš, patikrinkime. 60. 60 kas už, balsavimą pradėjome tiksliau, <laughs> balsavimas pradėmas, baigiamas. 34 už, 16 prieš, priimta. 61 pakeitimas kas už, prieš, priimta. 120 pakeitimas kas už, kas prieš, atmesta. 62 pakeitimas kas už, kas prieš, priimta. 63 pakeitimas kas už, prieš, atmesta.

Dabar citatos ir konstatuojamos dalys. Pirmasis pakeitimas. Kas už? Prieš? Priimta. 65 pakeitimas. Už? Prieš? Atmesta. 66 pakeitimas. Kas už? Prieš? Atmesta. 67. Kas už? Prieš? Atmesta. Antrasis pakeitimas. Kas už? Prieš? Patikrinkime. Antrasis pakeitimas. Balsavimą pradedame. Baigiame. už 30 prieš 21 priimta. Dešimtas kompromisinis pasiūlymas, kas už, kas prieš priimta. Vienuoliktas kompromisinis, kas už, kas prieš priimta. Kompromisinis dvyliktas pasiūlymas, ne, atsiprašome, trečiasis pakeitimas Trečiasis pakeitimas kas už? Ne, trečias pakeitimas lieka. Vis dar lieka. Jeigu neklystų pagal savo sąrašą. Taigi balsuojame dėl trečio pakeitimo kas už, kas prieš. Turime patikrinti. Balsavimą pradedame. Baigiame. Už 24, prieš 25 atmesta. 12 kompromisas pasiūlymas. Kas už, kas prieš. Atrodo priimta. 13 kompromisinis pasiūlymas. Kas už. Atsiprašau. Nelabai svarbu. Ar galėtumėte paklausti, kas yra susilaikę, nes yra kai kurie ir susilaikę. Taigi, kas už, kas prieš ir kas susilaikė. Gerai, aš tiesiog taipau laiką, todėl tų susilaikiusiojų ir neklausiau. Tačiau be abejo, paklausiu ir kas susilaikė. Taigi, 13 kompromisinis pasiūlymas, kas už? Kas prieš? Susilaikė? Na va, prašom. Labai atsiprašau. Priimta. Šeštas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Priimta. Septintasis pakeitimas. Kas už? kas prieš, susilaikė, priimta. Aštuntas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Devintasis, už, prieš, susilaikė, priimta. Dešimtasis, už, prieš, susilaikė, priimta susilaikė Turime patikrinti. Dešimtasis. Balsuojame dėl dešimtojo. Pradame balsuoti. Baigiame. 33 už, 15 prieš priimta. Septyniasdešimt antrasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė Atmesta. 74. Atkrenta. 25 pakeitimas. 75 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 76. Kas už? Prieš susilaikė, atmesta. 77. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 11. Pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Patikrinkime. 11. Kas už? Tai yra balsavimą pradedame. Baigiame. Už 37 prieš 14 priimta. 78 pakeitimas dviemis dalimis. Dviemis dalimis. Pirmiausia, balsuojame dėl pirmosios, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis, kas už? Prieš. Susilaikė, atmesta. 79. Dvi dalys. Pirm, pirmoji dalis. toks pats kaip 78 pakeitimas. Tad balsuojame dėl antrosios dalies. Kas už? Prieš? susilaikė atmesta. Originalusis tekstas, 19 e, konstatuojamoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 13 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Galutinis balsavimas. vardinis balsavimas, var, elektroninis balsavimas, ele, var, e, elektroninis balsavimas. Ačiū. Ačiū už kantrybę, už tai, kad e, buvote kantrus dėl mano klaidų ir sveikiname pranešėją ponę Matiją. You, Dėkoju, kolegos. Jums leidus siūlyčiau tęsti darbą. Congratulations again. But if you please allow us all, we're moving on to. Jums leidus siūlyčiau perėti prie 14 darbo tvarkės punkto. Point for 14 darbo tvarkės punktas. Dar kartą prašau drausmės. Ir siūlyčiau tęsti darbą ir perėti prie 14 darbo atvarkės punkto. Taigi, periname prie 14 darbo atvarkės punkto, prie trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės priskirimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų bei jų statuso ir suteikimos apsaugos pobūdžio būtiniausių reikalavimų. Svarstysime naują direktyvos redakciją. Ir šiandien turėtume svarstyti parengtą darbo dokumentą. Pirmiausia, išklausysime ponę Lambert. Pone Lambert mums pristatys savo parengtą darbo dokumentą. Jie kalbės apie prieglopšio paketo dokumentus ir apie taip vadinamąją priskirimo direktyvą. Mes norėtumėme Jums priminti, kad mes norime pasinaudoti Belgijos atstovų suteikta galimybė paspartinti šių dokumentų tvirtinimą. Pone Lambert pristatys savo pranešimą kitame mūsų posėdėje spalio 11 dieną Mes norime pradėti dėrybas su pirmininkaujančia Belgija jau lapkričio mėnesį. Tai yra po to, kai vyks visos diskusijos. Šiandien po pranešėjus mes suteiksime galimybę Belgijos atstovams uh, pasidalinti savo nuomonę apie šį dokumentą ir dabar sutikiu žodį poniai Lambert. Dėkuoju pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau pasakyti, kad diskusijos su Belgijos vyriausybės atstovais vyksta pagal komiteto nurodymą. Ir dar kolegos turės nuspręsti, ar mes galėsime svarstyti ir kitus su prieglapščio paketu e, susijusias priemonės. Darbo dokumentas, e, kuris yra nurodytas kaip 12 mūsų dokumentų paketo punktas, yra skirtas tam, kad paaiškintų kolegoms, kas vyksta, kokius pasiūlymus teikia komisija. Komiteto nariai tikriausiai prisimena, kad mes kalbame apie naują direktyvos redakciją Ir darbo dokumente yra paaiškinta, kodėl dėl to kyla tam tikros problemos. Taip pat yra labai svarbu suprasti, kodėl komisija negali radikaliau keisti šios direktyvos, kaip to norėtų gal kai kurie mūsų komiteto nariai. Mes suprantame, kad ne visi tikriausiai pritarė radikalesniem priemonėm, bet yra taip, kaip yra. Taigi darbo dokumente kalbama apie kai kuriuos, e, sakyčiau, lik, kai kurias saky, e, likusias problemas. Taip pat atsižvelgiame yra į Odisijos e, tyrimo išvadas, kurios nurodo, kad mums reikia papildomų priemonių, kurios papildytų tai, ką siūlo komisija. Mes su komisija galėsime dar aptarti išsameu jų pasiūlymą ir be abejo dar reikės pasidomėti, kokia yra tarybos nuomonė. Naujoje redakcijoje bus kalbama apie du svarbius dalykus. Pirmiausia, bus nustatytos sąlygos, pagal kurias galima bus spręsti, ar žmogui galima suteikti pabėgėlio arba papildomos apsaugos reikalingos mens statusą. Papildoma apsauga yra suteikiama tais atvejais, kai žmogus negali sugrįžti į savo kilmės šalį dėl to, kad jo gyvybė gali grėsti pavolius. O pabėgėlio statusas yra nustatomas tais atvejais, kai žm... suteikiamas tais atvejais, kai asmo negali grįžti į savo šalį dėl to, kad jis gali tapti persikėjimo auka. Taigi, iš esmės, Mes kalbame apie trečių šalių piliečius, kuriems gali būti suteiktas pabėgėlių statusas ir kurie gali turėti papildomų poreikių. Kai pradėjom diskusijos, buvo kalbėta apie tai, kad papildomos apsaugos gavėjai turi tam tikrų ypatingų poreikių. Valstybės narės ne visuomet tai atsižvelgia. Kai kuriais atvejais valstybės narės vykdo vieną ar kitą, e, reikalauja, kad būtų vykdomas vienas ar kitas reikalavimas, bet nėra jokio nuoseklumo. Ir kai kurios valstybės narės suteikia papildomą apsaugą tais atvejais, kai iš tikrųjų reikia suteikti pabėgėlio statusą. Todėl būtina suderinti pabėgėlių turimas teisės ir jiems teikiama pagalba su tais asmenims, kuriems yra reikalinga papildoma apsauga. Mes žinome, kad valstybės narės nori vengti antrinio praž... trečių šalių piliečių judėjimo. Direktyvoje bus kalbama apie pabėgėlio statusą ir papildomos apsaugos e, gavėjų statusą. Ir bandoma bus suderinti šios menų turimas teisės. Yra dar vienas rytis, kurioje komisija griežtina formuluotės. Komisija mano, kad e, egzistuoja tiek daug skirtumų tarp valstybinarių, e, priimant sprendimus. Yra tai, kad kad e, valstybės narės pernelik laisvai interpretuoja direktyvos nuostatas. Taigi septintas straipsnis e, kalba apie pagalbos teikėjus. Jis, jo formuluotė yra griežtinama siekiant užtikrinti, kad visos organizacijos, kurios tai suteikia apsaugą, turi būti pajėgios bei tai įgyvendinti teisės viršinybės principą. Akivaizdu, kad e, to turime reikalauti tiek iš valstybių, tiek iš organizacijų, kurios suteikia papildomą apsaugą. Toliau yra persekiojimo dalyviai. Manau, kad komisijos pasiūlymas šiuo klausimu yra labai aiškus. Toliau vidaus apsauga, apie kurią kalbama aštuntame straipsnėje. Mintis yra ta, kad žmogus gali surasti, gauti apsaugą savo šalies viduje, tiesiog persikėlęs į kitą vietą. Junktinių tautų pabėgėlių reikalų komisaras bei kitos organizacijos, organizacijos nekarta yra teigusios, kad reikia aiškiau uždėstyti šios straipsnių nuostatas. Darbo dokumente aš taip pat kalbu ir apie kelias kitas direktyvos nuostatas susijusias su vaikais bei nelydimais nepilnamečiais. Diskusijos metu, kai mes kalbėjome apie prieglapšio direktyvos peržiūrą, paaiškėjo, kad būtina visose direktyvose numatyti nuostatas, kurios sustiprintų nelidimų nepilnamečių apsaugą bei priežiūrą. Komisija konstituojamoje dalyje teigia, kad būtina konkrečiau išdėstyti, kas yra naudi, e, geriausia, geriausias ir svarbiausias vaiko interesas Ir manau, kad šias formuluotės reikėtų dar labiau patobulinti tam, kad būtų iš tikrųjų sie... užtikrinta, kad atsižvelgime tai, kas yra naudingiausia vaikui. Komisija siūlo įtraukti ir nuostatas apie susituokusius nepilnamečius. Mes jau apie tai kalbėjome ir vėlgi apie tai reikia svarstyti to vaikų intereso, interesų klausimo kontekste. Reikia pagalvoti, ar, be, ar mes tokius e, nepilnamečius traktuojame kaip nepilnamečius, ar galime taikyti e, su šeimos apsaugos susijusius teisės aktus. Komisija 10 straipsnėje ir 29 konstitucijos dalies punkte kalbama apie tai, kad vaikus būtina apibriežti, kad atskira socialinė grupė. Galima taip pat paminėti ir su lytimi susijusius aspektus. Ir galiausiai statuso panaikinimas. Komisija siūlo papildomą straipsnį, kuriame būtų kalbama apie tai, kad statusą panaikinti galima tik tais atvejais, kai tam egzistuoja labai rimtos priežastys. Mes manome, kad komisija turėtų aiškiau išdėstyti šį reikalavimą, nes labai įdomu, kaip šis straipsnis paveiks vaikams suteikiamą apsaugą. Ir apskritai reikėtų mums komitete pakalbėti, ar direktyva nenumato aš, platesnio konteksto. Man būtų labai įdomu sužinoti, kokia yra komiteto narių nuomonė. Dėl šio darbo dokumento aš suprantu, kad jį gali nesutapti su manaja, bet bet kuriuo atveju man bus labai įdomu išklausyti kolegų komentarus. Dėkuoju. You, Lambert, Dėkuoju, ponė Lambert. O dabar suteiksiu žodį Belgijos vyriausybės atstovui. Dankjewel, meneer de voorzitter. Uh, en zoals u zei, inderdaad, staat asiel hoog op de agenda. Uh... Dėkoju, pirmininkė. Kaip jūs ir minėjote, taryba supranta, kad prieglapščių suteikimas yra vienas iš prioritetinių mūsų darbo atvarkės klausimų ir todėl būtų įmanoma padaryti didelę ir greitą pažangą, kad suspėtume iki 2012 metų termino. Visų pirma, norėčiau įvertinti ponios Lambert atliktą darbą. Ji labai gerai padirbėjo ir tai labai aišku iš to darbinio dokumento, kurį turime prieš save šiandieną. Čia buvo paminėti keli dokumentai, dėl kurių buvo diskutuojama ir taryboje. Iš tarybos pusės galima pasakyti, kad mes esame pasirengę greitai pradėti dialogą ir būtų labai gerai žinoti, kad pranešimo projekto dėl šios direktyvos e, yra laukiama per kitą libe posėdį. Turiu pasakyti, kad mes galime pasinaudoti Ispanijos pirmininkavimo metu atliktų techninių darbų ir galime tą darbą tęsti. O šiuo metu e, e, mes baigiame techninės diskusijas taryboje ir remdamiesi jomis mes nuspręsime, kokia e, bus tolesnė tarybos pozicija ir galėsime pradėti dialogą. Turiu pasakyti, kad komisijos pasiūlymo bendri tikslai. Um, taryboj, tarybai tinka. Toliau siekiamas harmonizuoti ir paaiškinti apsaugos ir tarptautinės apsaugos apibrėžimus. Ir iš kitos pusės siekiama toliau suderinti pabėgėlių statusą bei antrinės apsaugos bei su tuo susijusių paslaugų teisių e, statusą. Ir šiuo metu mes bandome uh, nustatyti, kokia yra tarybos pozicija šiuo klausimu. Kai ponios Lambert pranešimas bus parengtas, mes ketiname jį pateikti tarybai kompetentingoms institucijoms, kiek įmanoma greičiau, kad galėtume apibriežti savo poziciją šiuo klausimu. Ačiū. Now, like to be a part of this discussion. The Commission representative, please. Prašyčiau komisiją pasisakyti. Euh, Ačiū pirmininkė. Labai trumpai norėčiau padėkoti e, Jean Lambert pranešėjai, kuris šiame dokumente pabrėžia pagrindinius dalykus, kurie atitinka komisijos pasiūlymo dvasę. E, nieko nėra čia radikalaus, tačiau tai sukurs papildomos vertės dėl kvalifikacinių reikalavimų. Atsižvelgiama į paskutį, ne, naujausią e, Strasbūro ir Luksemburgo teismuose priimtą e, teismo praktiką. Ir viskas yra suderinta su e, pagrindiniais reikalavimais dėl pabėgėlių statuso ir antrinės pas, e, antrinę apsaugą gaunančių asmens, asmenų e, reikalavimų. Ir pagrindinis tikslas yra užtikrinti e, naudą tiems, kurie turi teisę į tokią apsaugą. Ir kaip pirmininkaučio valstybė sakė, komisija pritarė, kad diskusijas dėl šių dokumentų reiktų paspartinti. Aš manau, kad Mes turime e, palankes sąlygas e, vaisingai padiskutuoti per ateinančias savaitės. Dabar mes suteiksime žodį garbingiems nariams. Pone Romero Lopes. Labai ačiū pirmininkė. Aš manau, kad komisijos pastangos pagerinti šitą 2001 metų direktyvą yra pagirtinos. Ir reikia harmonizuoti reikalavimus, norint išvengti piknaudžiavimo ir atsižvelgti į e, tarptautinės apsaugos e, poreikius ir Ši direktyva yra sudėtinga, labai susijusi su procedūrų direktyva. Ir manau, kad per diskusijos, per diskusijos eigą mes turėsime šiek tiek padirbėti su šiuo pranešimu. Yra piknaudžiavama dėl to, kad galbūt trūksta apibrieštumo pirmojoje direktyvoje, tačiau akivaizdu, kad mes turime išanalizuoti kokių reikia išteklių skundams ir peržiūroms atlikti. Kai yra nagrinėjamas e, prašymas dėl e, prieglopščio, matome, kad kai kurios bylos būna labai sudėtingos, kad galbūt pabėgėlių fondas nepakankamai darbo atlieka. Galbūt apibrėžimas ne visiškai atitinka direktyvos straipsnius. Gali būti kitų priežasčių, į kurias reikia atsižvelgti. Ir kadangi direktyvą norime tobulinti, visą tai turime išanalizuoti. Manau, kad mūsų laukia ganėtinai įdomus darbas ir mes turime išanalizuoti tam tikras sritis, kaip pavyzdžiui, um, apsaugos, e, apsauga, agentai, nelydimi mažamečiai ir taip toliau. Taigi, mes turime sritį, kurios nereglamentuoja Ženevos sutartis, mes turime daug ką tobulinti. Tačiau mes nenorime, kad valstybės narės turėtų suformulavusios dviprasmiškas nuomonės. Pasižiūrėsime, kas bus daroma e, dėl prieglopšio prašymo e, patobulinimo. Ačiū, ponė, e, ponai ir ponės, dėkoju Jean Lambert už šį darbinį dokumentą ir labai noriu intensyviai diskutuoti apie, apie kvalifikacijų direktyvą. Aš matau, kad Tam tikrose srityse mūsų nuomonė sutampa, tačiau mes turime atsižvelgti valstybių narių realybę. Ir galime e, sulyginti pabėgėlių su tais, kurie gauna antrinę apsaugą. Kyla klausimų dėl prieigos prie darbo rinkos, dėl apskritai socialinių išmokų atskirose šalyse. Negalime vienodai traktuoti šių žmonių visur, be jokių išimčių, dėl to gali kilti sunkumų ir valstybės narės gali patirti per didelį spaudimą, todėl valstybės narės gali tam priešintis. Yra ir sunkių klausimų, pavyzdžiui, reikia spręsti, kas suteiks apsaugą. Be abejo, turime išanalizuoti uh, kas būtų tinkama, proporcinga. Ar egzistuoja alternatyvų kokioje nors šalyje, kad asmuo galėtų likti savo tėvinėje. Aš manau, kad apsiriboti tik vyriausybinėmis institucijomis yra e, per daug griežta. Manau, kad mes turėtume įvesti lankstumo. Kita problemiška sritis yra šeimos nariai. Šeimos savoka buvo smarkiai išplėsta kvalifikacijų direktyvoje. Aš manau, kad tai ir yra problema nes manau, kad jeigu išplėsite e, šeimos savoką, tai gali būti e, ir piknaudžiavimo atveju. Ir iki šiol šeimos apibrieštis buvo ganėtinai aiški ir buvo pripažintas tas apibrėžimas visose valstybėse narėse. O jeigu jį dar išplėsime, galime susidurti su sunkumais. Ir e, mes E, gali būti, kad ir nesusitarsime su e, taryba galiausiai dėl išplėsto apibrėžimo. Tai gali būti sunku. Ir aš matau, kad e, šeimos savoka mums yra viena sunkiausių problemų, kaip ir tarybai. Ir manau, kad mes turime viduje iš tikrųjų tai apibriežti labai aiškiai. Taip pat dėl žmonių, kurie turi psichinių negalių. Reikia kelti klausimą, kaip giliai reikia, yra apibriešta tų žmonių situacija. Uh, Ir um, psichinė negalė yra labai plačiai apibrėžiama ir uh, psichinė negalė gali kilti dėl įvairiausių priežasčių. Ji gali būti įgimta, ar gali būti įgypta, ar tai gali būti labai sunki uh, trauma patirta dar tevinėje. Taigi apskritai uh, reikia. reikia apibriežti e, šitą būklę ir galbūt tokiam asmeniui reikia visai kitokios apsaugos, taigi sunku apibriežti psichinę negalę. Ir aš. Um, manau, kad psich, psichologinės ir psichinės problemos, e, problemas turinti žmonės apskritai e, turi gauti bendrą apsaugą. Galbūt asmuo apskritai savo šalyje nėra persekiojamas, tačiau pabėgę jie susiduria su konkrečiomis problemomis ir ar tai reiškia, kad jie tikrai negali gyventi savo šalyje, savo tėvinėje. Galbūt E, jeigu jie savo šalyje nėra persekiojami, tai galbūt galima būtų juos iš tiesų sugražinti į tėvynę nepriklausomai nuo jų psichinių, psichologinių problemų. Taigi aš manau, kad mes iš tiesų turime išanalizuoti šią situaciją dėl e, nesusituokusių mažamečių. Jeigu e, galbūt, galbūt mažamečiai yra verčiami susituokti, tačiau jie to negali pasakyti, nenori tuoktis ir to negali pasakyti, nes jie nėra laikomi mažamečiais. Atrodo, kad komisija nelabai nori nagrinėti priverstinių santokų klausimo. Galbūt asmo susitokė 17 metų amžiaus ir nepaisant to, kad jis mažametis, jis visai mielai tai daro, tačiau situacija sudėtinga, nes tokiame amžiuje sunku priimti e, pagristą sprendimą. Taigi gali būti labai daug niuansų. Kalbant apie vaiko e, gerovę, jo e, lavinimosi galimybės. Aš pritariu tam, kad vaikai turi turėti teisę į mokslą, kur jie bebūtų. ir kur jie begyventų, tai niekada nėra blogai. Dėl integracijos galimybių gali kilti problemų. Aš manau, kad teisingai pas, e, būtų siekti integracijos tiems žmonėms, kurie e, pasiliks mūsų šalise. Tačiau jeigu procedūra turi būti labai greita ir e, turi būti baigta per šešis mėnesius, tai sunku uh, pasiūlyti švietimo ir integracinių galimybių, nes žmonės grįž į savo valstybės, į savo tėvynės bet kokiu atveju. Tačiau aš tikrai nematau problemos, kad reiktų pasiūlyti tokią galimybę tam asmeniui, kuris liks vienoje iš mūsų šalių. Ir aš manau, kad yra numatytos pareigos tiems žmonėms, kurie kreipiasi dėl prieglaušio ir nori likti mūsų šalyje. Manau, kad jie turi stengtis būti integruoti. Ne tik valstybė turi stengtis juos integruoti. Tie žmonės, kurie nori pasilikti mūsų šalyse, turi e, stengtis išmokti šalies kalbą. Ir ne valstybė turi to rūpintis tie, kurie nori pasilikti tose šalise ir nori apsaugos iš šalies, jie turi prisimti ir tam tikras pareigas. Ačiū. Pane Hersuk. Dėkuoju, pirmininkė. Labai trumpai. Labai trumpai norėčiau pakalbėti apie e, svarbiausius vaiko interesus. Manau, kad tai yra labai svarbus klausimas. Dabar pagal Lisabono sutartį mes e, galime uh, kelti savo reikalavimus valstybėms narėms. Vaikai yra mūsų ateitis ir juos būtina papildomai saugoti. Nemanau, kad pakanka apie svarbiausius vaiko interesus kalbėti vien konstatuojamoje dalyje. Aš norėčiau matyti didesnio aiškumo tam, kad valstybės narys iš tikrųjų išvelgtų į šį reikalavimą. Todėl apie tai būtina kalbėti atskiriame straipsnėje. Dėkuoju, ponas Bronks. Ačiū, ponė pirmininkė. Yra dvi atskiros pabėgėlius kategorijos. Tai yra pabėgėliai, kurie asmeniškai buvo perkiojami savo šalyje arba dėl savo veiks, veiklos, arba dėl to, kad dalyvavo organizuotojo veikloje. Ir kita kategorija yra asmenys atvykę iš pavojingų šalių. Taigi pirmosios kategorijos asmenys gali būti tik, e, iš tikrųjų pabėgėliai. O antros kategorijos asmenys, kad ir kiek mes juos užjaustume, negali gauti pabėgėlių statuso, kadangi pagalvokite, kitaip visiems Kinijos, Pakistano, Afganistano piliečiams turėtume suteikti pabėgėlių statusą ir tai yra tiesiog neįmanoma. Ir pavyzdžiui, jeigu mes priima, suteikėme pabėgėlių statusą tik tai tam tik tiems piliečiams, kurie atvyksta pas mus, kodėl mes negalime suteikti šio statuso visiems Kinijos, Pakistano piliečiams, kurie liko savo šalyje. Antras dalykas. Mes atverėme e, savo duris vis didesniam pabėgėlių skaičiui, tačiau jei pažvelgsite į visuomenės nuomonės apklausas, pamatysite, kad piliečiai nori vis, visiškai kitų veiksmų. Pasiūlymai atrodo labai gražiai, kai teigime, kad norime suteikti būstą arba darbo vietą pabėgėliui. E, ir kad pabėgėlis turėtų turėti privilegijuotą prieigą prie darbo vietų ir būsto. Tai kitaip sakant, jūs norite pasakyti, kad e, savo priimančio šalies pilietis neturi teisės e, e, gauti būsto ar darbo. Be abejo, kai kurių valstybių narių, skaitant ir manąją, veiksmai tik tai prisidėjo prie to, kad pasaulyje padaugėjo pabėgėlių. Gal jei mes elgtumės kitaip, tuomet pabėgėlių skaičius sumažėtų. Nemažai asmenų teigia, kad jie yra persikiojami pagal teisės aktus, kurie neužtikrina žodžio laisvės. Na, nepamirškime, kad ir ES yra valstybių narių, neleidžia, kurios neleidžia visiškos žodžio laisvė, laisvės. Ir vargu, ar galima būtų tikėtis, kad šiems asmenims būtų suteikta, suteiktas pabėgėlių statusas. Pirmininkas dėkoju. Panašu, kad daugiau niekas nenori pasisakyti. Tuomet suteiksiu žodį mūsų pranešėjai poniai Lambert, kad jie apibendrintų diskusiją dėl jos parinktų darbo dokumento. Ačiū pirmininkė ir dėkuoju komiteto nariams už jų indėlį ir pastabas. Be abejo, man atrodo, kad yra nemažai klausimų, kuriuos galėtume išsameu svarstyti. Kai kurie iškilti klausimai yra aktualūs, jie yra susiję su procedūriniais direktyvos aspektais. Tai yra reikalavimas, kad kiekvienas atskiras atvejis būtų išnagrinėtas atskirai. Direktyva e, neteigia, kad visi, kas turi psichinės veikatos problemų ar, pavyzdžiui, buvo priverstinai e, buvo priversti susituokti, gali būti kolektyviai e, nagrinėjami. Būtina yra išnagrinėti kiekvieną atskirą atskirai. Taigi direktyvoje kalbama apie tai, kad e, svarbu yra prižiūrėti, kad procedūrų būtų tinkamai laikomasi. Ir žinau, kad kai kurios valstybės narės jau pradėjo e, tirti, kaip e, yra gyvendinamos pabėgėliams skirtos pagalbos programos. Kadangi direktyva suteikia tik tai teisinį pagrindą, teisinę sistemą, tačiau vien to nepakanka. Ja būtina gerai pasinaudoti. Yra dar keli dalykai, kuriuos norėtume iškelti diskusijoje su komisija. Pavyzdžiui, tais atvejais, kai e, kokios nors šalies piliečių yra nepriimtinas, e, nepriimtini yra tos šalies įpročiai ar tradicijos, kai jiems atrodo, kad tos tradicijos e, pažeidžia jų teisės. Ką daryti tokiais atvejais? Ir ar tokie asmenys turi teisę pasisakyti prieš tokias e, represinės tradicijas. Komisija galėtų dar tai pasvarstyti. Ir dėkuoju kolegoms už tai, kas buvo pasakyta apie svarbiausius vaiko interesus. Aš manau, kad labai aiškiai reikia pasakyti, kad apsaugos aspektai yra tik tai platesnio konteksto dalis. Nepamirškime, kad būtinės išvelgti yra priekyba, darbo rinka ir su ją susiję e, klausimai. Man atrodo, kad šiuo metu tik tai trys valstybės narės numato skirtingas sąlygas e, įsidarbinti pabėgėliams ir papildomas apsaugos reikalingiems asmenims. Mes nekalbame apie pirmenybės teisės suteikimą. Manau, kad būtina tai pateikti mūsų nuomonę, kad netrodytų, kad jeigu mes reikalavome, kad pabėgėliui būtų sutekti, uh, e, užtikrinta darbo vieta, kad tai reik, reikš, reiškia, kad tos darbo vietos neteks uh, e, priemačio šalies pilietis. Iš tikrųjų taip nėra. Taigi visiems dėkoju, dėkoju už pastabas. Gal ne į visą, gal negalėsiu atsižvelgti į visas pastabas, rengdama savo pranešimą, bet nebijoju, kad kolegos galės pateikti pakeitimus. Ir tuomet mes bandysime derinti mūsų pozicijas. Ir nebejoju, kad tarp institucinės diskusijos taip pat bus naudingos ir įdomios. Dėkoju, ponė Lambert, kiek suprantu, daugiau niekas nenori pasisakyti. Ar pirmininkašios šalies atstovai nenori nieko pasakyti? Ne, gerai, tuomet visiems dėkoju. Dėkoju visiems, kas dalyvavo šioje diskusijoje. Ir toliau periname prie 16 darbo tvarkės punkto. Vėlgi tai yra reglamento nustatančio trečių šalių, kurių piliečiai kirstami išorinės sienas privalo turėti visas ir trečių šalių, kur piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus dalinis pakeitimas. Bet prieš tai iki 15 panagrinėsime visgi. E, direktyvos taikymos ryties išplėtimas asmenims, kuriems suteikiama tarptautinė apsauga. Taigi išklausysime e, pona Claude Moraes, e, mūsų kolega, pranešėja, kuris pristatys šitą pranešimo projektą, papasakos apie dabartinę situaciją, tada kalbės Belgija, kaip pirmininkaujančioji valstybė ir komisija. Tačiau pradžioje išklausykime pranešėjo pasisakymą. Pone Morajo, žodis jums. Ačiū. Pirmininkė, gerbiami kolegos, turbūt prisimenate e, šitą e, dokumentą, kai kolega Martin Rue per paskutinį svarstymą stengiasi susitarti dėl jo, tačiau nepavyko to padaryti prieš jam įsigaliojant. Ir mm, pirmininkaujant Belgijai mes stengiamės padaryti pažangą, pasistumėti prieki e, ties šiuo dokumentu. Mes norime įvesti tiesioginės naudos visiems, kurie ES gauna tartutinę apsaugą. Aš trumpai norėčiau apžvelgti šitą dokumentą ir pakalbėti apie šias tris uh, sritis, kurios man uh, kilo perskaičius tarybos pasiūlymą. Rugsėjo 17 dalyvavome posėdėje, šešėlinių pranešėjų posėdėje ir mes ten radome labai didelių problemų tame dokumente, turiu menyje Pagrindinės problemos, kaip jau sakiau, pirmiausia, norime e, pasiekti e, sustarimo per pirmąjį svarstymą iki tarybų, iki, tar, iki e, balsavimo taryboje. Tačiau reikės išvelgti ir daugelį komisijos pakeitimų bei tarybos pasiūlytų pakeitimų, kurie buvo pateikti derantis dėl instrumento. Trys pagrindinės rytis, kuri, E, trys pagrindinės, pakei, trys pagrindinės rytės, kur mums kyla problemų, yra e, šios. Pirmiausia, e, dėl komisijos pasiūlymo, kad reiktų atsižvelgti į visos procedūros trukmę Antra, noriu užtikrinti, kad išsiuntimas būtų įmanomas tik į pirmąją valstybę narę, o ne į trečiąją šalį, nes pirmoji valstybė yra visiškai atsakinga už e, pabėgėlio apsaugą. Ir galiausiai norėčiau užtikrinti, kad šeimos vienybės principas būtų išlaikytas. Aš suprantu, kad taryba E, turi savo nuomonę šio klausimu. Yra problemų dėl formuluočių ir šešėlinių pranešėjų sustikime e, buvo iškeltas klausimas, ar šeimos nariai turėtų e, sekti išsiųstą pabėgėlį ar ne. Ir um, pirmiausia, m, svarbu pabrėžti, kad valstybės narės neturi neleisti šeimos nariams E, gauti pabėgėlio statuso. Taigi e, mes pateikėme savo e, formuluotės pasiūlymą, kuriam pritarė visi šešėliniai pasiūlymai. Kaip sakiau, rugsėjo 7 vyko labai geras posėdis, kitas vyks E, spalio 6, o pirmasis trialogas vyks spalio 12. Dar kartą norėčiau pabrėžti, kad mes norime susitarti pirmininkaujant Belgijai, su jais labai konstruktyviai diskutuojame ir aš e, optimistiškai esu nusiteikęs, kad mums pavyks susitarti iki metų pabaigos. Ačiū, ponė Morais. Dabar norėtume, norėtume išklausyti Belgijos pirmininkaujančios valstybės atstovo. Ačiū pirmininkė. Aš suprantu, kad norite, jog aš ne tik pakomentuočiau šitą temą, bet taip pat ir apžvelgčiau tą darbą, kurį atliekame dirbdami su kitais prieglopščio dokumentais. Ir aš grįšiu prie ilgalaikės gyvenamo, gyvenamosios vietos dokumento, papasakosiu, kas daroma taryboje. Kaip jau sakiau, prieglopstis yra vienas iš prioritetinių tarybos klausimų ir neformaliame e, ministrų posėdyje, kurie atsakingi už prieglopstį ir migraciją ir kuris vyko Liepos mėnesį, Taryboje Belgija, kaip pirmininkaujančia valstybė, pateikė e, strategijos pasiūlymą ministrams. Ten buvo išdėstyti bendri tikslai ir siekis sukurti bendrą sistemą iki 2012 metų. E, šis pasiūlymas nurodytas e, SOKOM programoje. Mes e, pasiūlėme strategiją ir geresnius tikslų pasiekimo būdus ir ten dalyvavę ministrai tai strategijai pritarė. Strategijoje iš esmės sakome, kad pirmiausia mes suteiksime prioritetą tiems dokumentams, kurie mūsų nuomonė uh, E, kuriuos, kurių atžvilgių mūsų nuomonė galima pasistumėti į priekį labai smarkiai. Svarbu pasiekti reikiamą pagreitį, kad mes galėtume sukurti bendrą prieglopščio sistemą iki 2012 metų. Mes e, prioritetą skiriame keturiems e, tekstams - ilgalaikė gyvenamoji vieta, Eurodac, Dublino reglamentas ir dar vienas. Ir Mes ketiname e, neapleisti ir kitų savo dokumentų, tačiau dirbti ir su šiais. Ir tikimės, kad šiuose dviejose srityse mes pasistumėsime į priekį ganėtinai greitai. Manau, kad pirmiausia, mes turime pasistumėti į priekį e, ties šiais tekstais ir sukurti tą pagreitį. Ir kad iki 2012 metų turėtume laiko patirbėti ir kitose srityse. Taigi, Yra kelios labai svarbios procedūros apsaugos srityje. Mes manome, kad labai svarbu, reikia, e, labai svarbu imtis e, greitų veiksnių, apskritai kalbant apie visą prieglopšio dokumentų paketą. E, Kalbant apie bendros prieglopščio sistemos e, sukūrimą iki 2012 metų, svarbu užtikrinti praktinį bendradarbiavimą ir solidarumą ir to neignoruoti. Vyko ministrų konferencija šio mėnesio pradžioje ir visi suinteresuoti asmenys, visos Europos institucijos, kurios e, su to susijusios dalyvavo tokioje konferencijoje ir labai naudingai diskutavo. Grįžtant prie šios konkrečios temos, turiu pasakyti, kad vienas iš mūsų prioritetinių uh, diskusijos objektų ilgalaikė gyvenamoji vieta buvo taip pat aptartas ir norėčiau padėkoti ponui Morajas už tai, kad parengė šitą pranešimą. Kaip jis pats minėjo, visos institucijos rodo uh, didelį norą pasistumėti į priekį šioje srityje. Dėkoju už jūsų optimizmą ir, kaip jau sakiau, visos institucijos labai nori greitai dėl to susitarti. Manau, kad svarbu greitai dėl to susitarti, nes šis tekstas taryboje nagrinėjamas jau labai seniai. Prieš įsigaliojant Lisabono sutarčiai dėl to negalėjome susitarti, tačiau dabar taryba turi naują galimybę pasistumėti į priekį. Be abejo, taryba 2008 metais prieėmė kompromisinį pasiūlymą, kur beveik e, didelę daugumą, beveik vieningai buvo nubalsuota. Ir dėl to pirmininkaujančia valstybė yra labai palankioje situacijoje, nes labai aiškia, e, turime labai aiškę tarybos nuomonę. Pono Marajas e, pranešimo projektas buvo pateiktas tarybai kompetitingoms institucijoms ir remiantis tuo mes galime parengti tarybos nuomonę. Manome, kad pranešimo projektas yra labai geras pagrindas e, diskusijoms. Taryba e, padarė labai daug e, pakeitimų e, komisijos pasiūlyme ir jiems šiame tekste yra pritarta. E, Yra tam tikrų nuomonės skirtumų. Šiuo metu mes dėl tų skirtumų bandome suformuluoti savo tarybos nuomonę ir aš tikiuosi, kad labai greitai mes galėsime pradėti dialogą su jumis šio klausimu. Jūs dar minėjote kvalifikacijų direktyvą. Čia mes vėlgi norime pradėti dialogą su kitomis institucijomis labai greitai. Ir remdamiesi ponios Lambert pranešimo projektu mes galėsime suformuluoti savo poziciją. E, dėl Dublino reglamento e, labai daug ties to dirbame, labai daug techninio darbo buvo atlikta pirmininkaujant Švedijai ir Čekijai ir mes remiamės tuo darbu. Ir netrukus mes tikimės pabaigti šias techninės diskusijas ir apibriežti savo poziciją bei pradėti dėrybas su institucijomis bei pranešėjų. Mes žinome, kad po pirmojo svarstymo Europos parlamentas parengė savo pranešimą, tad iš to pranešimo žinome, kokia yra jūsų nuomonė ir mes norime apibriežti tarybos poziciją ir pradėti dialogą su jumis. Tai labai politiškai e, jautrus klausimas tarybai. Ir mes manome, kad tam tikrose srityse pasiūlymas e, šiek tiek viršyje išeina už instrumento ribų. Dėl Eurodak mes laukiame naujojo komisijos pasiūlymo, kuris tikimės bus netrukus pateiktas. Uh, o remiantis ankstesniais pasiūlymais mes e, daugiau mažiau baigėme diskusijas taryboje ir suformulavome savo poziciją. Remdamiesi šiomis diskusijomis mes galime padaryti išvadą, kad daugiau mažiau mūsų nuomonės sutampa ir tikimės, kad mes galėsime greitai pasistumėti į priekį. Kaip jau sakiau, prieimimo e, sąlygos ir procedūrų direktyva nėra pamiršta. Mes turime suderinti savo poziciją ir vakar mes čia aptarėme procedūrų direktyvą. Taryboje mes e, dabar diskutuojame apie techninius e, šio klausimo aspektus. E, šios diskusijos ganėtinai sunkios. Ir, kaip sakiau, mėnesio pradžioje vyko ministrų e, konferencija, per kurią iš šios klausimus mes pasižiūrėjome iš praktinės pusės ir bandėme gauti ministrų nuomonę. Kai bus baigtas visas techninis darbas, mes tikimės suformuluoti savo poziciją dėl ponios Gijom uh, pranešimo. Tada mes galėsime apibriežti savo strategiją, kad galėtume pasiekti bendruosius tikslus iki 2012 metų ir sukurti bendrąją prieglopšio sistemą. Ačiū. Dėkoju. Dabar komisijos atstovė, ponia Gal. Oui, euh, Taip, dėl ilgalaikių gyventojų direktyvos tikrai norėčiau padėkoti ponui Maras už jo pranešimo projektą. Uh, kuris, kaip ir pirminkantį valstybę nurodė, yra tikrai puikus pagrindas e, pradėti greitas dėrybas per ateinančią savaitę, savaitės, atsiprašau. Aš manau, kad vienas iš svarbiausių dėrybų klausimų tarp e, teisėkuros institucijų bus būtent tas skaičiavimo metodas, kur bus taikomas uh, skaičiuoti laikotarpį e, įeinantį į privalomą laik, ilgo, ilgalaikio gyventino statuso reikalavimus. Jau nuo rugsėjo mėnesio komisija galėjo paremti tarybos kompromisą, kuris buvo beveik pasiektas 8 metų pabaigoje, tačiau be bejonės mes vis tik tai atsižvelgėme tai, ką siūlo pranešėjas būtent dėl šio specifinio dalyko paremti komisijos siūlymą, taigi mes pamėginsime uh, paskatinti susitarimą tarp teisėkuros institucijų. Ačiū. Merci, Ačiū, ponė Gan. Na, o dabar galime pradėti diskusiją. Pone Jelinceva. Ačiū, ponas pirmininkė, aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjų už jo pristatymą ir glaudų bendradarbiavimą ir su šešėliniais pranešėjais, bet taip pat ir su kitomis institucijomis, kaip e, buvo pasakyta, 7 rugsėjo dienos susitikimas buvo tikrai konstruktyvus ir jo rezultatas buvo tas pranešimo projektas, kuris čia pateiktas. Ir čia matosi, kad parlamento pateikti pasiūlymai iš 8 e, metų balandžio 28 trečios dienos jau yra įtraukti tenais, o kita vertus taip pat matome, kad komisijos pasiūlymai taip pat buvo įtraukti ir tuo pačiu netgi kai kurie ypač jautrus klausimai, kurie buvo iškelti valstybių narių, tie klausimai taip delikačiai, taip subtiliai traktuojami, tuo pačiu nurodant, kad yra visą laiką pasiruošimas tęsti atvirą dialogą iki pat metų galo. Ir aš savo ruoštų norėčiau tik tai pasakyti keletą pastabų ir galbūt kai kurios specifiškesnius klausimus aptarti. Pranešimo projektas yra tikrai subalansuotas tekstas ir jame neprarandamas pagrind... neprarandama pagrindinė mintis. Tai yra tai, kad reikia apginti tarptautinės apsaugos, tarptautinę apsaugą turinčius asmenis tiek. E, e, tarptautinės apsaugos laikotarpiu, tiek ir jau gaus ilgalaikę gyventojų leidimą. Ir aš norėjau tik tai paremti pozi, pranešėjo poziciją dėl, dviejų, dėl šių dviejų dalykų ir pamėginti truputėlį atkreipti dėmesį kolegų į kai kuriuos skirtumus. Taigi visų pirma, iki ilgalaikio gyvenimo leidimo, aš, aš suprantu, aš manau, kad visi suprantame, kad Valstybės narės, kuomet jos turės spręsti ar suteikti ar ne ilgalaikio gyventojo statusą, turės atsižvelgti į individualias ypatybės, tai yra įtraukta į pranešimą ir aš norėjau tai pažymėti, kad dėl šio dalyko prisijungiu prie pranešėjo pozicijos, bet, kaip komisija pasakė, aš vis tik manau, kad vienas iš esminių dalykų yra būtent, kaip skaičiuosime tą penkerių metų e, laikotarpį Ir matome, komisijos siūlymas buvo įtrauktas į pranešimo projektą ir taip pat matome, kad dabar jau, kai žinome tarybos poziciją, kad e, tikrai skaičiavimo metodika bus svarbiausias klausimas, kurį reikės svarstyti ir manau, kad ponas Moras išreiškė savo poziciją. Aš tikiuosi, kad darybos bus vaisingos ir kad galėsime rasti susitarimą su komisija ir su taryba. Taigi dar mano manimu, yra du aspektai, kuriuos reikia atsižvelgti po to, kai paskiriamas ilgalaikio gyventojo statusas. Visų pirma, yra tas negražinimo, gražinimo klausimas susijęs su antraja valstybė nare ir čia matome, kad yra siūlomas vieno mėnesio laikotarpis. Ir aš manau, kad į pranešimą tai yra įtraukta ir tai yra vienas iš viena iš tokių pozicijų, kur yra aiškiai pareikšta parlamentą. Na ir paskutinis dalykas, aš sveikinu pranešėją, kad jis tikrai labai pabrėžia tai, kad reikia sustiprinti garantijas prieš gražinimą, apsaugą nuo gražinimo. Ir reikia tokia atveju pažiūrėti, kokios yra apsaugos perkelimo sąlygos, ypač šeimos nariams taikomos. Ir aš iškart noriu pabrėžti, kad būtent dabartinis a, direktyvos taikymo a, laukas rytis turi būti perkelta taip kaip yra ir kad būtų laikomasi nacionalinių ir Europos teisės aktų nuostatų, kuomet yra svarstami šeimos narių atvejai. Ir aš dėl šio klausimo tikrai suprantu tarybą, kuri būtent norėjo pabrėžti, kad yra labai jautrus klausimas valstybėms narėms. Ir tikiuosi, kad su nauja procedūra bus galima rasti susitarimą, kuris, na, būtent pabrėž šitą aspektą. Taigi, mano manim, tai buvo labai keturi labai svarbus aspektai. Ir aš taip pat noriu pasakyti, kad e, grafikas, kurį paskelbė pranešėjas iki pat metų galo, aš tikiuosi, kad jo bus laikomasi. Kol kas bent jau matoma, kad jau dokumento projektas pateiktas, jau turime pakų pagrindą dėryboms pagreitinti. Ir man regis yra labai svarbu daryti pažangą, net jie ir suprantame, kad visoms institucijoms tai yra labai politiškai jautrus klausimas. Ačiū. Mrs. Argentini. Pane Argentini. Dank u, voorzitter. En ook ik wil graag um, de rapport. Dėkuoju, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti ponui Marais, mūsų pranešėjai, už tai, kad jis dirbo preciziškai. Leiskite pasidalinti keliomis pastabomis, bet jos nėra susijusios su pono Morajas pasiūlymais. Aš tiesiog norėčiau pabrėžti, kad e, yra numatyta penkerius metus laukti prieš suteikiant e, trečios šalies piliečių leidimą gyventi. Bet pagalvokite, ar toks laikas yra primtinas. Jei žmogus buvo priverstas palikti savo šalį, jei jis kreipėsi dėl pabėgėlio statuso ir po to yra priverstas laukti penkerius metus, kol jiems bus suteiktas leidimas gyventi, tai yra visiškai nepriimtina. Žmonės nori susitvarkyti savo gyvenimą. Ir toks ilgas laikotarpis tikrai yra labai ne, nenaudingas. Gal reikėtų skirtingas e, nuostatas taikyti skirtingų šalių piliečiams? Ponas Marajas taip pat kalbėjo ir apie tai, kad e, trečios šalies pilietis gali gauti tarptautinę apsaugą ir šis statusas gali galioti kuris laikas. Tačiau toks žmogus turi šeimos narių ir tuomet jų galimybė gauti leidimą gyventi priklauso nuo to, kaip e, susiklosius to šeimos nario, kuriam yra suteikta tarptautinė apsauga likimas. Tai yra visiškai neprimtina. Kas, pažiūrėjau, nutinka su tai šeimos nariais, kurie yra visiškai priklausomi nuo vieno šeimos nario. Ir suprantama, kad kartais šie žmonės nori vykti su atitinkamu šeimos nariu, o kartais ne. Dėkuoju, pirmininkė. Pane Vikstrom. Ačiū, pirmininkė. Aš džiaugiuosi, kad ponas Morajas parengė šį pranešimą ir aš norėčiau uh, jį pagirti. Jis e, puikiai dirbo, puikiai medradarbiavo su šešėliniais pranešėjais ir atsižvelgė į mūsų prašymus. Itin džiaugiuosi tuo, kad ponas Morais mano, kad penkerių metų laikotarpį reikia skaičiuoti nuo tos dienos, kai asmuo kreipėsi dėl tarptautinės apsaugos. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad žmogus, kuriam yra suteiktas leidi, e, ilgalaikis leidimas gyventi, ga, galėtų persikelti iš vienos valstybės narės į kitą. Aš pritariu taip pat tam, ką ponas Murai sako dėl vienos šalies valstybės narės galimybę išsiųsti trečios šalies pilietį į tą šalį, kuris suteikė jam tarpiminės apsaugos gavėjo statusą. Uh, Tačiau reikalavimas e, e, siekti, kad ir šeimos nariai vyktų su tokiu asmeniu, yra visiškai man neprimtinas. Mes galvodami apie e, prieglopšio suteikimo politiką, nuolatos pabrėžime, kad labai svarbu yra padėti šeimoms likti kartu, bet nepamirškite, kad kartais reikės išvelgti į konkrečios šeimos ypatybės. Kartais gali būti taip, kad žmogus yra priverstas, yra deportuojamas iš šalies, kurioje gyvena, gali būti įvykdęs nusikaltimą. Pavyzdžiui, jeigu šeimos galva, vyras, sakykime, yra padaręs nusikaltimą ir jis yra išsiunčiamas šalies, nereikėtų išsiųsti kartu su juo ir jo vaikų. Aš pateiksiu atitinkamą prane... pakeitimą ir tikiuosi, kad jūs jam pritarsite. Be to, aš ketinu pateikti pakeitimą ir dėl e, kalbų mokymosi. Kalbos mokėjimas yra būtina integracijos sąlyga ir jeigu kos nors asmuo gyvena penkerius metus vienoje valstybėje narėje, tuomet galima būtų manyti, kad šis asmuo bent kiek pramoks priimančios šalies, e, kurioje jis gyvena, kalbą. Be abejo, reikia atsižvelgti į kiekvieno žmogaus uh, E, ypatumus, atsižvelgiant į šiuos menų labai pažeidžiamą statusą, būtina užtikrinti, kad valstybės narės suteiktų galimybės mokytis e, savo kalbos šiems asmenims, atsižvelgiant į pagarbą žmogaus teisėms bei lygias galimybės. Visi visuomenė turime pareigas ir teisės, nepamirškime to. Dar kartą noriu pasveikinti poną Morajas ir noriu patikinti Jūs, kad liberal demokratų frakcija pritars jo parinktam pranešimui. Dėkuoju. No Ačiū. Ar turite dar komentarų? Ar yra dar norinčių pasisakyti? Pone Morajas, sveikinimai. Manau, kad susidarėme bendrą vaizdą, e, kad e, būtų pasiektas sustarimas per pirmąjį svarstymą, e, pirmininkaujant Belgijai, ne tik dėl šito dokumento, bet ir dėl kitų prieglopšio paketo dokumentų, Dublino reglamento ir kitų. Ir dabar norėčiau pranešti, baigdamas diskusiją, kad pakeitimams terminas yra rydiena, trečiadienis, vidurdienis. Pone Morajas, aš norėčiau pasakyti, kad E, jei, netgi jeigu šis e, dokumentas yra vienas iš prieglopščio paketų, norėčiau padėkoti visoms politinėms frakcijoms už tai, kad labai daug investavo savo komentarais ir pastabomis ir labai gerai patobulino šitą e, dokumentą. Ir Manau, kad mūsų frakcija taip pat toliau tai ragintų daryti. Ir Jeigu kyla klausimų, e, tai galite pranešėjams juos užduoti. Dėkoju Jums už Jūsų indėlį. Norėčiau padėkoti šešėlinės pranešėjams už tai, kad jie e, labai e, greitai ir išsamei suprato šitą pranešimą ir suspėjo viską padaryti per labai trumpą laiką. Ir rytoj, jeigu turėsite pakeitimų, tai iki pietų pateiksite juos ir norėčiau sureaguoti ponios. Lambridinė komentarą, beje, jinai dabar šnekasi. Na, turbūt teisės aktai, bendrijos, kiti bendrijos teisės aktai turbūt reglamentuoja išsiųstųjų pabėgėlių statusą, jeigu jų šeima nevažiuoja paskui juos. Pavyzdžiui, galbūt jų šalyje vyksta kokie nors smurto aktai. Uh, Ir manau, kad ponia Virkštrom ir kiti kolegos pateikė labai konstruktyvius pasiūlymus. Aš pasitikrinsiu, ko prašo kitos politinės uh, frakcijos ir tikiuosi susitarsime. Ir suprantu, kad visi nori pabaigti nagrinėjimą, šio dokumento nagrinėjimą iki um, kalėdų. Visiems yra labai aiškus darbo grafikas. Ačiū. Ačiū. Taigi manau, kad dabar galime kol kas pabaigti šią diskusiją. Iki rydienos pietų lauksime jūsų komentarų, pakeitimų. Ar Belgija, nors, Belgijos prinkiausiai nori ką nors pasakyti, ar komisija? Ne, tai tada dabar noriu padėkoti pranešėjui ponui Morais. Ir dabar periname prie 16 darbo atvarkės klausimo. Tai yra reglamentas nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai kirstami išornės sienas privalo turėti vizas ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas sąraš, e, sąrašus ir to reglamento dalinis pakeitimas. Mes aptarsime E, vizų liberalizavimo e, režimą su Taivanu. Ir pirmiausia, noriu suteikti komisijai žodį, kad pristatytų šitą pranešimą. Šių metų Liepos 5 e, komisija pristatė savo poziciją tarybai. Jeigu sutinkate, mes suteiksime žodį mūsų paskirtajam pranešėjui dėl šio dokumento ponui Dijas Demera bei kitiems parlamentarams, kurie nori pasisakyti. Taigi e, suteikime žodį komisijai, kad pristatytų šį pasiūlymą. Pona Čante Koster, komisijos atstovas. Žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Šį rytą jūsų komitetas balsavo dėl kito e, komisijos pasiūlymo e, dėl reglamento 235-2001 dėl Bosnijos ir Hercegovinos bei Albanijos perkelimo iš neigiamo į teigiamą sąrašą. Iš e, tų, to sąrašo, kur vardėjamo šalis, kur reikalaujama vizos, į tą sąrašą, kur vizos nereikalaujama iš tų šalių, norint atvykti į Šengeno zoną. Jūs prisimenate, kad praėjusiais metais komisija buvo pateikusi dar vieną pasiūlymą dėl dar trijų vakarų Balkanų šalių. Ir kaip komisija mes vadovaujamės bendru vizų liberalizavimo dialogu su Vakarų Balkanų šalimis. Ir šiandieną jūs prieš save turite pasiūlymą, kurį reikia e, vertinti e, kaip vieną iš periodinių e, sąrašų peržiūrų. Tų sąrašų, kurie pridėti 2001 metų direktyvą 235 ir uh, siūloma perkelti tas šalis iš vieno į kitą sąrašą įvertinant uh, nelegalios migracijos, uh, išorės saugumo kriterijus, taip pat uh, ab, pritaikant abipusiškumo bei regioninio nuseklumo kriterijus. Kiekvieną šalį reikia įvertinti ir reikia įvertinti, ar tie sąrašai, kurie yra pridėti prie šios direktyvos, iš tikrųjų atitinka tuos išvardintus kriterijus. Šiame pasiūlyme yra siūloma vieną šalį perkelti iš neigiamą problemų į teigiamą sąrašą. Tai yra e, šią šalį nustatyti e, vizų atsisakymo režimą Taivanui konkrečiai. Tai yra politinis klausimas. Ir kitas elementas, tai yra techninio pobūdžio pakeitimas komisijos pasiūlyme. Rijanų salynui. Uh, E, taikomos e, išimtis. Norime atkreipti jūsų dėmesį, kad šios šalis priklauso jungtinėms, šios salos priklauso jungtinėms valstijoms ir jų piliečiai uh, turi teisę naudotis bevizijų režimu. Taigi siūloma atsisakyti Marijono salyną, uh, sal, salynui taikomo vizų režimo ir perkelti į uh, teigiamą sąrašą, nes jų piliečiai yra Junktinių valstybių piliečiai. Dėl Taivano. Manau, kad visi sutinka su tuo, kad e, dėl nelegalios migracijos ar dėl saugumo ten nekyla problemų. Ir kalbant apie išorės santykių kriterijų, tai manau, kad visi taip, taip pat pritartų, jog bendri santykiai su e, Kinija ir Taivanu labai pagerėjo, sumažėjo įtampa. Ir tai iš esmės yra pagrindinis kriterijus, dėl ko anksčiau Taivanas buvo įtrauktas į neigiamą sąrašą. Taip pat yra regioninio nuoseklumo e, kriterijus e, tokios šalis kaip Pietų Koreja, Japonija ir taip toliau turi bevizį režimą. Tad šis pasiūlymas prisidėtų prie to, kad ten būtų užtikrintas regioninis nuseklumas. Dėl abipusiškumo principo. Šiuo metu Taivan, Taivane. Um, Dar, Taivanui dar taikomas vizų režimas su Kipru, Bulgarija ir Rumunija. Ir E, jis įsipareigojo e, dirbti su šiomis valstybėmis ir taip pat e, įsipareigojo vizų atsisakymo sutrumpinti vizų išdavimo laikotarpį nuo, 30, nuo 90 iki 30 dienų. Ir Tiek trumpai, ponė pirmininkė, norėjau žvelgti mūsų pasiūlymą. Taryboje su šiuo pasiūlymu dabar yra dirbama. Ir galbūt bus numatyta kažkokiu pakeitimu. Pirminkiančių valstybė paaiškins, kokie gali tai būti pakeitimai. Ir aš vėliau galėsiu pakomentuoti tą siūlomą pakeitimą. Thank you to the Commission's representative for the presentation of the Commission's. Dėkoju Jums už tai, kad pristatėte komisijos pasiūlymą. O dabar norėčiau suteikti žodį pirmininkaujančios Belgijos atstovams, nes jie tikriausiai nori pasisakyti. Ponas, atsiprašau, sako pirmininkas, ponia Emil Brein. Dank u meneer de voorzitter, geachte voorzitter en leden van het parlement. Ačiū, Ponas pirmininkė, ponios ir ponai parlamento nariai. Kaip jau girdėjote, komisijos pasiūlymas yra iš 639.001 reglamento peržiūros dalykas. Ir noriu tik tai pridurti, kad valstybės narės taip pat turėtų kokia jų manimų valstybė turėtų būti įtraukta, perkelta į tą pozityvų, į gerąjį sąrašą ir kokia šalis jų manimų turėtų būti įtraukta į tą neigiamą sąrašą. Jau valstybės narės anksčiau buvo įstikinusios, kad Taivanas turėtų būti tame pozityviajame sąraše ir turiu pasakyti, kad taryba remia komisijos siūlymą e, dėl šios valstybės. Komisija taip pat yra pasakiusi, kad nori pateikti pasiūlymo pakeitimus dėl Taivano būtent. Apie 60 tūkstančių taivaniečių gyvena ne Taivano teritorijoje, bet užsienio valstybėse. Ir šie asmenys turi visoje kitų valstybių pasus, nei, taip, nei patys Taivano piliečiai gyventojai. Ir šitie pasai jiems nesuteikia galimybės atvykti į Taivaną be leidimo. Taigi kiekvieną kartą, kai jie nori keliauti į Taivaną, šie asmenys turi pasiprašyti iš ankstinio leidimo iš Taivano uh, valdžios institucijų. Taigi mums atrodo neprotinga suteikti vizų išlyga dėl vizų šiai asmenų kategorijai, todėl taryba norėtų pasiūlyti pakeitimą dėl šio aspekto komisijos projekte. Mes, aišku, siekiame bendradarbiauti su parlamentu, ypač su ponu Diezdemera pranešėjų, kad šitas sprendimas dėl Taivano būtų priimtas kiek įmanoma greičiau ir tikimės bent jau iki metų galo, tai tikrai. Ačiū. Pone Brain. Ačiū. Dabar išklausysime pranešėjo pono Dijas Demero, jeigu jūs to norite, ponas. Ačiū, ponas pirminkė. Aš tikrai įdėmiai klausiausi, kaip pranešimą pristatė komisija ir ką pasakė taryba. Ir dėl tų didžiųjų linijų aš tikrai pritariu jų požiūriui. Aš šiandien norėčiau tokį apibendrinimą pranešimo gal pateikti. Aš jį pateiksiu, o išsameu pristatysiu pranešimą 11 dienos posėdėje, ponas pirmininkė. Taryba ir komisija mums jau pateikė informacijos, prie kurios aš dar štai ką norėčiau pridurti. Taivano padėtis nekelia jokios grėsmės ES nei imigracijos, legalios imigracijos požiūrių, nei e, e, viešojo saugumo požiūrių. Beje, jūs tikrai daug informacijos šio klausimu e, galėsite paskaityti mano pranešime. Taivane Tikrai pastebėtas labai didelis ekonominis augimas pas, per pastarąjį dešimtmetį ir pajamos gyventojų yra daugiau nei 30 tūkstančių dolerių per metus. E, nedarbo skaičiai vienu, dešimt metų pas mėnesį buvo 5,2 procento, taigi daug, daug mažesnis, jūs puikiai matote, nei mūsų valstybių narių e, nedarbo skaičiai, nes mūsų bendrasis yra 10,1 procentas sąjungoje. Taigi dėl šių priežasčių, dėl kitų, Taivanas jau ne, nėra grėsmė nelegalios migracijos požiūrių kelinti valstybė. Galime priminti, pavyzdžiui, duomenis, kurias pateikė Europos komisija. Nuo 6 iki 8 metų, 2006-2008 Europos Sąjungoje buvo tik tai 45 nelegalus imigrantai būtent iš Taivano. Kita vertus, Taivanas liberalizavo vizų reikalavimus visų ES valstybių narių atžvilgių, išskyrus tris valstybės, kurios buvo paminėtos - Kipras, Bulgarija ir Rumunija. Bet dėl šių trijų valstybių Taivano Respublika oficialiai įsipareigojusi yra bent jau kaip pasakė Taivano atstovai Briuselėje. Taigi Taivanas įsipareigojo nu, matyti ir šioms šalims visišką atleidimą nuo vizų režimo iki pat, jau šių metų pabaigoje. Taigi aš visiškai pritariu tam, ką pasakė komisija. Reikėtų šitą įsipareigojimą iš Taivano išgauti raštu, ne tik žodžiu. Kita informacija, kurią norėjau pateikti, yra ši, ši, štai kokia. Jungtinė karalystė ir Airija jau yra, jau taiko bevizį režimą Taivanui ir šitas režimas pradėtas taikytis jau kurį laiką. Kitos šalis - Japonija, Singapūras, Naujoji Zelandija. Joms taip pat netaikomas vizų režimas. Jos taip pat netaiko Taivano vizų režimo. Na, o kalbant apie saugumo aspektą, tai čia reikia pasakyti, kad Taivono kelionės dokumentai, aš jos pačiu, pats esu matęs, tikrai atitinka visus reikalavimus, kuriuos taiko tarptautinė IATA organizacija, civilinės aviacijos organizacija. Yra netgi labai pažangių priemonių, kurių, kurios taikomas siekiant uh, išvengti, kad tie dokumentai būtų falsifikuojami. Jau ES yra panaikinusi vizų režimą kitoms regiono valstybėms - Hongkongui, Makao, Japonijai, Pietų Korejai, Singapūrui. Na, o kalbant apie teritorinės logikos tą principą, tai jis tik tai turėtų dar labiau paskatinti šito pasiūlymo prieimimą kuo greičiau. Taigi Taivano perkelimas į pozityvų į sąrašą, mano manimu, yra tikrai tinkama puikiai priemonė, subalansuota ir tiesiog būtina priemonė. Dar reikia pakalbėti apie e, e Šiaurės Marijanų saliną. E, jo šių šalių piliečiai yra pilnateisiai jungtinių valstybių, valstybių piliečiai. Taigi, jiems taip pat nebereikėtų figuruoti antrajame priedė. Ir šie asmenys nebeturėtų, e, e, jiems neturėtų būti taikomas vizų reikalavimas. Užsienio reik, o parlamento užsienio reikalų komitetas jau pradėjo svarstyti šitą klausimą. Ir pateikė pozityvę nuomonę. Na, o dėl pakeitimo, kuriuos pakei, pateiks 27 valstybės narės, dėl šio komisijos pasiūlymo, tai aš tikrai pritariu šiam pakeitimo pasiūlymui. Ir jau turiu labai išsamios informacijos dėl pasų, kurios turi diaspora. Nėra Taivano pasų taivaniečiams, kurie gyvena užsienyje. Nes jie nebefigūruoja Taivano e, civiliniuose registruose. Ir tai lečia tūkstančių žmonių. Aš pats čia turiu tarybos pasiūlyto pakeitimo tekstą, jame sakoma, kad išimtis iš vizų prievolės nebus taikoma pasų, kurias yra išdavęs Taivanas turėtojams, jei tose pasuose nebus asmens kodo. Tai yra būtent tas atvejs, apie kurį aš ką tik kalbėjau ir tai liečia maždaug apie 60 tūkstančių asmenų. Taigi aš visiškai pritariu štai, šitam tarybos pakeitimui bei turiu pasakyti, kad Taivano vyriausybė mano, kad tai, tai taip pat tinkamas pakeitimas ir nesiuošia jam priešintis. Taigi, ponas pirmininkė, aš jau baigiu savo tą trumpą pristatymą. Ir siūlyčiau e, štai ką jums ir komisijai. Terminas dėl pakeitimų pateikimo galėtų prasidėti jau šiandien, nes tai yra reglamento pakeitimo siūlymai. Reikėtų, kad galutinė data būtų nustatyta maždaug dieną iki oficialaus pristatymo, taigi rugs, e, spalio 12 dieną. Taigi prašyčiau paremti šitą pasiūlymą. Pirmininkas, ačiū, ponas Dijas Demera. Matau, kad ponas Branks nori pasisakyti. Taip, pirmininkė. Panaikin... Panaikinti reikalavimą gauti vizą trečių šalių piliečiams paprastai yra pagrindžiamas tuo, kad taip mes norime palengvinti studentų gyvenimą. Tačiau šie asmenys atvyksta ir galiausiai įsidarbina. Pranešėjas e, minėjo kelias e, Taivano piliečius, kurie atvažiavo, įsidarbino ir liko šalyje. Leidimo dirbti neturėjimas paprastai reiškia, kad žmogus, reiškia, kad žmogus negali dirbti legaliai, bet tokie žmonės gali dirbti be jokios socialinės ar teisinės apsaugos juodojoje darbo rinkoje. Ir taigi mes taip kūrėme dirbą blogiausiams eksploatacijos išnaudojimo formoms. Pagal komisijos pasiūlymą vizos bus panaikintos tik tai toms šalims, kurios uh, yra šengeno erdvėje, taigi nebus taikomas e, Junktiniai karalystė, bet bet kuriuo atveju mes žinome, kad žmonės atvažiavę į Šengeno erdvę gali nuvykti laisvai į Jungtinę karalystę. Bet aš suprantu, kad būtina rūpintis ne vien savo šalies interesais, bet ir e, atsiminti ir apie kitų šalių poreikius. Dėkuoju, panas Pasutilis. Ačiū, pirmininkė. Reaguodamas į kolegos pasisakymą, galiu pasakyti, kiek aš suprantu, e, Junktinė karalystė jau liberalizavo vizų režimą Taivano piliečiams. Taigi mes dabar sekame Junktinės karalystės pavyzdžių, o net virkščiai. Aš šiam pasiūlymui pritariu, aš manau, kad mes turime panaikinti vizas Taivano piliečiams dėl kelių priežasčių. Taivanas yra klesinti šalis, ekonominis augimas šioje šalyje šiais metais turėtų pasiekti 10 procentų. Be to, Taivanas turi labai gerai išplėtotą ir turizmo sektorių. Ir būtent turizmo sektoriaus atstovai reikalauja, kad vizos būtų panaikintos, nes tai paskatintų turizmą į šią šalį ir būtent dėl to, Piterio, Jungtinė karalystė ir panaikino vizas Taivano piliečiams. Uh, Ir uh, mes nereikalaujame iš Taivano piliečių. Uh, Taivano piliečiai nereikalauja iš mūsų vizų. Be abejo, dar liko Kipro, Rumunijos ir Bulgarijos e, problema. Šioms šalims vis dar yra taikomas e, vizų režimas, bet aš tikiuosi, kad jis bus panaikintas iki metų pabaigos. Taigi aš pritariu pranešėjui, pritariu šiam pranešimui ir aš tikiuosi, kad jis gali būti patvirtintas kuo skubiau. Dėkuoju. Thank you, Dėkuoju ponui Busutiliui. Ar dar kas nors norėtų pakomentuoti šį pasiūlymą? Ponas Bronks. Komisija pasakė iš tikrųjų, kad, mes, kad Junktinė karalystė panaikino vizas e, Taivano piliečiams. Aš nekalbėjau vien apie Taivaną. Iš esmės aš norėjau pasakyti, kad tai, e, ką sakė komisijos atstovas taikytina ir visoms šalims, kurios yra įtrauktos į pozityvų sąrašą. Pirmininkas, ar dar kas nors norėtų ką nors pasakyti? Taigi žodį suteiksime dar kartą pranešėjui. Prašau. Ponas pirmininkė, na, ačiū ponui Buzitil už jo paramą. Na, o dėl to, ką pasakė ponas Bronks, tai aš turiu pasakyti, kad nėra čia ką pasakyti. Nes jo antrasis ypač pasisakymas mums jau patikslino viską, ką jis norėjo pasakyti. Jis pasakė, kad jis nekalba būtent apie Taivaną konkrečiai. Nes aš iš pradžių rašiausi atsakyti, bet dabar jau kaip ir nebėra prasmės. Ir savo kito posėdžio pasisakymą aš kalbėsiu apie Taivano poziciją ir Taivano E, ir atsiprašau, turint galvoje mūsų patirtį su taivaniečiais, tai taivaniečiai dažniausiai vyksta į ES valstybės labiau, kad ten paliktų pas mus pinigų ir, tarkim, turistiniais tikslais, o ne kažkokių kitų siekių vedami. Po įvairiausių tyrimų, kurie buvo atlikti Airijoje ir Junktinėje karalystėje, buvo nustatyta, kad tikrai jie nevyksta pas mus dirbti. Ir aš manau, kad e, visiems būtų naudinga kuo greičiau išbraukti, panaikinti vizų reikalavimą Taivano gyventojams. Pirmininkas dėkoja pranešėjai. Taigi dėl to susitarėme. Taigi, atsižvelgdami į pranešėjo panodijos Rimeira pastabas. Galime elgtis taip, kaip jis siūlo. Pakeitimus galima bus teikti, kai tik bus pateiktas pranešimas spalio 11 dieną. Pakeitimų pateikimo terminas bus 12 val. spalio 12 dieną. Tai reiškia, kad galėsime balsuoti dėl šio pakeitimo spalio pabaigoje savo posėdėje, o po to šis pakeitimas galėtų nukeliauti jau į lapkričio plenarinę sesiją. Taip mes ir dirbsime. Dėkuoju. Mūsų darbo tvarkėje liko dar vienas punktas. 17 punktas. Dar šiandien turime aptarti didelės apimties informacinių technologijų sistemų laisvės saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūrą. Mūsų pranešėjas yra Karlas Koelio. Turėtume dabar svarstyti pakeitimus, kuriuos pateikė Libi komiteto nariai pono Koelio parengtam pranešimui. Pirmiausia, išklausysime pranešėją, o po to suteiksime žodį kolegoms bei komisijos ir pirmininkaujančios Belgijos atstovams. Norėčiau pasakyti, kad kitame lybė komiteto posėdėje, kuris įvyks spalio 11 dieną, vyks indikat, e, indikatyvus pran, e, balsavimas dėl šio pranešimo. Ponas Kolė, prašau. Ačiū, ponas pirmininkė. Na visų pirma, norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie pateikė pakeitimus. Noriu jums padėkoti už bendradarbiavimą. Ir už tuos tikrai pranešimą praturtinančius e, pakeitimus. Aš kai kuriems jų tikrai pritariu. Susitariau su tų pakeitimo autoriais ir mes pateiksime visus pakeitimus e, kolegoms ir, kaip sakė ponas pirmininkas, e, spalio 11 dieną per kitą posėdį mes balsuosime dėl šio pranešimo projekto. Pakeitimai yra susijęs su vairiausiais aspektais, kuriuos mes esame jau aptarę ne vieną kartą. Tai yra tie klausimai, kurie rūpi tiek Libė komitetui, tiek apskritai Europos parlamentui. Ir tai yra klausimai, atsiprašau, siekiama visų pirma e, nenutolti nuo pilotinio projekto. Tai yra, kad siekiame, kad agentūros tikslai būtų, nebūtų sus, sumažinti, susiaurinti dėl pilotinio projekto. Aš taip pat noriu pabrėžti dar kitą dalyką. Agentūros misija turi būti konsoliduota, sustiprinta ir šitas, jos užduotis turi būti, šitas, už, šitas uždavinys turi būti taip pat įtrauktas į mūsų tikslų sąrašą. Duomenų apsauga yra vienas iš svarbiausių aspektų. Yra numatyta nemažai sąlygų. Ir reikia apsispręsti, tarkime, dėl agentūros buveinės. Ir kaip sakiau, teisinių požiūrių mm, yra manoma, kad tai ne tarybos prerogatyva. ir parlamentas dėl buveinės nenori čia kažkokių problemų kelti, todėl mes pritarsime tarybos siūlymui, jei bus atsižvelgta į tam tikras sąlygas, kurias mes nurodome savo dokumente. Aš e, tikrai esu pasirengęs atsakyti į kolegų klausimus dėl įvairiausių pakeitimų, kurie yra pateikti, pasiūlyti, bet nemanau, kad verta būtų grįžti prie įvairių klausimų jau turinio, nes tikrai ilgai esame diskutavę dėl jų komitete anksčiau. Ačiū ponas Kalio, sako pirmininkas. Dabar suteiksiu žodį pirmininkaujančiai Belgijai ir jų atstovui. Ponai, pon, ponia jums žodis. Ačiū pirmininkė. Mes. Mums labai rūpi tai, ką pasakė, ką sako kalbėtojai, ypač pranešėjas, nes tikrai pranešėjas labai sėkmingai padirbėjo. Aišku, yra dar uh, neišspręstų klausimų, nes jie sudėtingesni, bet mes manome, kad uh, sustiprinę bendradarbiavimą su parlamentu, o ypač su Libė komitetu, mes pasieksime to, kad mūsų darbai tikrai bus geriau sukoordinuoti, suderinti ir mums pavyks rasti sprendimą. Aš labai noriu susipažinti su pakeitimais ir kai tik tai jūs atliksite savo indikacinį balsavimą, mes galėsime toliau bendradarbiauti, kad pasiektumėm sprendimo konsensuso. Pirmininkas, ačiū ponui Šumakeriui. Jūsų tokia pavardė, taip? <laughs> ne, Vanbelech mano pavardė. <laughs> Na, bet kokia atveju ačiū ponas Vanbelech. A dabar steiksiu žodį komisijai, ponas Tudorakė. Dėkuoju, pirmininkė. Aš stengsiu kalbėti kuo, skubi, kuo trumpiau. Uh, Nes, kaip ir minėjo pranešėjas, mes jau svarstėme šį klausimą šiame komitete kelis kartus, svarstėme ir pasiūlymus, ir pakeitimus. Galėčiau tik tai pakartoti tą patį, ką sakė pirmininkaujančios šalies atstovas bei pranešėjas savo žanginėje kalboje. Manau, kad mes padarėme e, labai daug pažangos. Didžioji dauguma pakeitimų gali patobulinti tekstą ir mes tuo džiaugiamės nekomentuosiu tų e, pakeitimų, kur, apie kuriuos kalbėjome praeitame susitikime, pakomentuosiu tik tai naujai pateiktus pakeitimus. Manau, kad pilotiniai projektai, apie tai kalbama viename iš pakeitimų ir pranešėjas apie tai kalbėjo, galiu tik tai pasakyti, kad komisija formuluodama e, tekstą norėtų, kad šie pilotiniai projektai tik tai padėtų agentūrai veikti, o ne pakeistų agentūros darbo. Tokios pilotinės schemos yra biudžeto gyvendinimo priemonė, kurią komisija naudojasi reguliariai gyvendindama teisės aktus. Ir e, jos visiškai atitinka finansinio reglamento 49 straipsnį, taigi tai nėra kokia nors ypatinga uh, išskirtinė priemonė skirta būtent šią agentūrai, tai taip iš tikrųjų nėra. Tai yra politikos rengimo priemonė, kuri yra skirta tam, kad komisija parengtų dirbą e, busimiems teisės aktams. Mums e, pasirodė, kad agentūra būtų agentūra labiausiai tiktų e, tam, kad būtų išbandytos šios schemos būtent e, šioje agentūroje. Be abejo, mes e, stengsimės nulatos informuoti tarybą ir, ir ko, parlamentą apie tai, kaip šios schemos yra gyvendinamos. Bet mes suprantame, kad e, negalima pažeisti komisijos biudžeto vykdymo įgaliojimų šioje srityje. Todėl negalėsime leisti kitoms institucijoms priimti lemiamų sprendimų šiuo klausimu. Toliau. Poveikio vertinimas. Mes iš esmės pritarėme e, tam, kas siūloma. Pranešėjas jau minėjo, kad e, taryba priims galutinį sprendimą ir jeigu mes dabar sugriežtinsime reikalavimus prieš e, sužinodami, koks bus galutinis tekstas, nepasieksime nieko gero. Yra dar vienas pakeitimas, 65 pakeitimas, kuriuo siekima atskirti saugumo planą nuo e, informacijos apie saugumą plano. Mes manome, kad labai svarbu yra užtikrinti informacinių e, technologijų visišką saugumą. Ar tai būtų jų fizinis saugumas, tai ar tai būtų pastatas, kuriame e, veikia renginiai, ar tai būtų programinis saugumas, ar kitoks saugumas. Taigi mes nemanome, kad būtina yra atskirti uh, dvi saugumo kategorijas. Toliau įnysa ir šios institucijos dalyvavimas priežiūros valdyboje arba padalyvavimas priimant sprendimus agentūroje. Taip be abejo, Denisa iš tikrųjų yra labai įtakinga agentūra, kuri rūpinasi tinklų saugumu ir kitais svarbiais dalykais. Ir mums būtų priimtina nuostata, kuri leistų vykdomajam agentūros direktoriui konsultuoti su Enisa, kai tai yra būtina, tačiau suteikti galimybę Enisos atstovams dirbti valdymo uh, valdyboje netitiktų agentūros uh, darbo apibrėžimo. Toliau, trijų metų laikotarpis, kuris yra siūlomas e, pakeitimuose. Mes manome, kad tai yra pernelik trumpas laikas. Paprastai agentūroms yra taikomas penkerių metų laikotarpis. Ir mes manome, kad jis yra priimtinesnis. Toliau vertinimo ap, apriektis kalbama apie duomenų apsaugą ir mes manome, kad EPS turėtų būti už tai atsakinga. Ir nemanome, kad reikia sudarinėti atskirų susitarimų, nes tai gali pakengti vertinimų kokybei. Tai tie, taip mes vertintume naujai patektus pakeitimus. Be abejo, aš suprantu, kad siūloma pakeisti kai kurių pakeitimų formuluotės ir būtų įdomu apie tai sužinoti diskusijos metu. Dėkuoju. You, Ačiū. Dabar norėčiau žodį suteikti parlamentarams. Ponas Alvaro. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš iš esmės kalbėsiu labai trumpai. Aš klausiausi komisijos ir tarybos pasisakymo. Kalas Kolio. Uh, kaip e, visada labai e, bendradarbiavo su šešėliniais pranešėjais, jiems padėjo, tad e, manau, kad turbūt nesunkiai nubalsuosime dėl kompromisinių pasiūlymų susijusių su šiuo pranešimu. Ir bus įdomu pamatyti, išgirsti tai, kas buvo tik ką pasakyta komisijos, tai yra Enisos įtraukimas ir didelės informacinių technologijų agentūros um, plėtra. Norėčiau išgirsti iš komisijos ar netgi iš tarybos porą dalykų. Man buvo pasakyta, kad na, aš dalyvauju ir biudžeto komitete, kad biudžete yra numatyta labai daug lėšų informacinių technologijų agentūrai. Ir yra e, nemažai, e, beveik tiek pat numatyta ir SIS-2 sistemai. Ir, uh, kuri bus įtraukta į šios agentūros moda, modalumus. Tad būtų įdomu sužinoti, ar taip iš tikrųjų yra. Uh, Taip pat norėčiau sužinoti apie SIS2 padėtį dabar, kas su ją daroma. Jeigu SIS2 nebus galiausiai pabaigta, ar informacinių technologijų valdymo agentūra galės be jos egzistuoti ir veikti? Ar galbūt e, tiesiog ta, tokiu atveju SIS2 sistema galbūt būtų nelabai reikalinga? Ačiū. Ponas Albrecht. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau taip pat padėkoti Karlos Koelio, Koelio už jo darbą. Tai labai geras rezultatas ir mes jam pritarėme. Norėčiau pateikti bendro pobūdžio pastabų komisijai ir tarybai. Manau, kad e, mums labai svarbus tie rūpė, rūpimi dalykai, kuriuos išsakėme per visą šią diskusiją dėl informacinių technologijų valdymo agentūros. Tai yra techninės pastabos ir manau, kad svarbu to nepamiršti ir per ateities diskusijas. Mums didelį nerimą kelia E, noras duomenų bazės e, suderinti tarpusavyje. Ir um, kai kas nors keičiasi tokia infrastruktūroje, parlamentas visada uh, nori prisidėti prie sprendimų prieimimo. Tai labai rimtas uh, signalas. E, reikia atkreipti dėmesį į centralizuotų domenų bazių ir e, e, didelių sistemų rizikas. Man atrodo, kad kai kalbame apie duomenų subjektą, tai suderinant duomenų bazės ir didelės informacinių technologijų sistemas kyla e, didelė rizika jiems. Tad reikia nepamiršti to, dirbant su šiomis e, sistemomis. Labai ačiū už vykdomą darbą. Ačiū ponė Gijom. Dar trumpiau, aš tik noriu prisijungti prie visų ditirambų, kurias išsakė kolegos ponui Koelijo dėl to, kaip jis puikiai mus sugeba sutelkti ir laikyti vesti už rankos. Na, aš tikrai atpažįstu mano frakcijos prioritetus e, e, išsakytus šio klausimu šiame pranešime ir dėl agentūros kompetencijos ryties. E, ir kad nesiekiama išplėsti agentūros kompetencijų ir taip pat kai kurie reikalavimai mūsų kelti dėl buveinės ir dėl duomenų apsaugos pareigūno dalykų. Taigi tie klausimai, kuriuos mes svarsime savo frakcijų ir pateikėm pakeitimus ir juos tikrai atpažįstu e, pranešimo projekte ir taip pat kompromisiniuose pakeitimuose, kuriuos peržvelgėme vakar. Ir tikiuosi ir manau, kad mano frakcija tikrai galės paremti šitą pranešimą. Ačiū, sako pirmininkas. Pone, e, pone Ernst. Ačiū, ponas pirmininkė. Daug diskutavome šiuo klausimu ir aš noriu padėkoti nuoširdžiai ponui Koelio, nes jam tikrai pavyko atsižvelgti į įvairiausias skirtingas pozicijas. Jis, jam pavyko taip pat pasiekti ir kompromisų. Tikrai ačiū jam labai už tai. Aš keletą dalykų noriu aptarti. Jeigu žvelgtumėm, kas vyksta dabar, matome, kad daug klausimų neišspręstų yra, pavyzdžiui, dėl kaštų analizės dėl biudžetinių finansavimo už biudžetą, dėl paskirstimų. Ir aš manau, kad čia dar yra tikrai ką nuveikti ir reikės tai atidžiai stebėti. Į įsipareigojimų sąrašas, kelio gairės dėl to, kaip viskas keičiasi mm, ir kaip reikia viską stebėti, manau, kad yra labai gerai. Mes norėtumėm, kad tikrai būtų nustatyta, kokia yra nauda tokio projekto, tokio siūlymo sukurti agentūrą. Manau, kad tai yra svarbu išsiaiškinti. Reikia būtinai šitą dalyką išsiaiškinti. Antras dalykas. Kitų informacinių sistemų susijimas. Jūs tikrai žinote, kad daug buvo apie tai kalbėta. Reikia labai gerai suprasti, kaip visą tai galima būtų organizuoti, kaip bus organizuotas visa sistema, ar šitą agentūrą ką šitą agentūrą veiks ir kas vyks. Ir dėl to kyla klausimas dėl SIS-2, ar yra kažkokia numatyta alternatyvi, alternatyvi situacija, ar apskritai tos situacijos reikia, jeigu apskritai ta agentūra ne, nebus sukurta. Aš manau, kad reikia labai apriboti informacinių sistemų skaičių, tai yra labai svarbu, jūs suprantate tai. Ir taip pat reikėtų dar kartą apie tai pakalbėti. Na, dėl viso kito aš manau, kad dar turėsime laiko padiskutuoti, bet aišku, dėkoju pranešėjai. Labai ačiū. Ar yra dar norinčių pasisakyti? Tokiu atveju, ponia Koelio, kaip pranešėjui, vėl suteikiama žodis. Ačiū, ponia pirmininkė. Dėkoju visiems kolegoms už puikų bendradarbiavimą rengiant šį sudėtingą dokumentą. Dėkoju Europos komisijai už jų pateiktus komentarus dėl e, pakeitimų. Iš tiesų, kai kuriuos pakeitimus jau pakeitė kompromisiniai pakeitimai, tad nereiks susidurti su sunkumais dėl komisijos komentarų. Pavyzdžiui, kitų institucijų ir agentūrų dalyvavimas valdant šią agentūrą. Biudžeto komitete vis dar patiriame labai daug spaudimo, kad būtų sumažintos išlaidos valdybai. Aš ne prieš šią mintį, tačiau suprantu, kad mes Kalbame apie e, suverenumo ir visų valstybių pasienio kontrolės klausimus. Ir dėl šių konkrečių priežasčių aš nemanau, kad būtų protinga sumažinti valdybos narių skaičių ir neleisti visoms valstybėms narėms dalyvauti valdyboje. Vakar pateikti, pa, pa, padaryti kompromisiniai pakeitimai bus išsiųsti visiems, kad galėtumėte juos panagrinėti ir pateikti savo komentarus. Paskutinė mano mintis, ponė pirmininkė, dėl komisijos išsakytų komentarų apie sąlygas. Taip, tiesa, taryba turės nuspręsti dėl vietos E, dėl agentūros vietos ir mes tai turėsime įtraukti tai į tekstą. Tai reiškia, kad straipsnis apie sąlygas nereikalingas. Tačiau mes bendradarbiaujame tarp komisijos tarybos ir, kom, ir parlamento ir taryba, priimdama sprendimą, žinos, kokios yra mūsų sąlygos. Nes jeigu mūsų sąlygų nebus laikomasi, uh, tai mes nesutiksime, kad e, į tekstą būtų įtraukta vieta. Mes norime bendradarbiauti su taryba, tačiau mes e, nepatvirtinsime jokio, mes nepatvirtinsime bet kokio sprendimo. Mes patvirtinsime tik tokį sprendimą, kuris atitiks mūsų lūkesčius. Mes nenorime dabar kariauti dėl geografijos. Mes, tai ne mūsų problema. Mums nesvarbu, ar tai bus vienoje šalyje ar tai kitoje. Tačiau mes norime, kad vieta, kurioje bus agentūra, atitiktų nustatytas taisyklės ir reikalavimus. Todėl mes ir įtraukėme šį straipsnį. Ačiū. You, no the... Dėkuoju, ponui Koelio. Ar komisija norėtų ko nors pasakyti, ar pirmininkaujantį šalis? Komisijos atstovas, prašau. Dėkuoju. Prieš komentuodamas šešėlinių pranešėjų pastabas, aš norėčiau visiškai pritarti tam, ką pasakė ponas Koelio apie uh, valdymo valdybą. Mes apie tai kalbėjome jau biudžeto komitete. Mes suprantame, kad būtina mažinti uh, išlaidas, tačiau ponas Koelio jau sakė, kad uh, ši agentūra yra ypatinga, jos darbo apimtis yra ypatinga ir todėl kiekviena valstybė narė turi turėti savo atstovą valdyboje. Tai yra labai svarbu, kadangi būtent valstybės narės yra tos informacijos, kurią apdoroja ši agentūra savininkės. Dabar apie konkrečius e, klausimus. Buvo paklausta, ar šio, e, šios agentūros biudžete yra numatytos kokios nors išlaidos susijusios su duomenų e, perkelimu į kitas sistemas. Ne, taip nėra. Antras klausimas buvo susijęs su SIA2 ir tuo, kaip tai paveiks agentūros darbą. Vėlgi aš galiu pasakyti, kad niekaip nepaveiks. Nieko, kas vyksta EIS2, nepaveiks, atsiprašau, SIS2 nepaveiks agentūros darbo, Mes turime Eurodaką, kuris jau veikia, agentūra apie jį perėms. Mes turime vis sistemą, kuri e, taip pat e, pateks agentūros rankas, o kai jis du galiausiai bus e, sukurtas, ši sistema bus perduota agentūrai. Bet kol ji nėra baigta, ji priklausys komisijai. Ir e, SIS-2 atsiradimas niekaip nepaveiks iš tikrųjų agentūros darbo. Toliau mes suprantame, kad parlamentas, kaip ir mes, yra susirūpinęs dėl to, kad be teisėkuros institucijos mes negalime daryti jokių sprendimų dėl operatyv, operatyvinio operatyvinės sąveikos tarp įvairių sistemų. Jei vieną dieną mes turėsime teisinį pagrindą, kuris leistų mums plėtoti naują sistemą, pagristą sąveiką, tuomet mes galėtume tai daryti ir be abejo teisėkuros institucija galės spręsti, ar tai yra reikalinga Toliau kaštų ir naudos analizė. Norėčiau Jums priminti, kad poveikio įvertinimas labai gerai, labai gerai įsigilino į kaštų ir naudos klausimus. Ir kiekvienas scenarius, kuris, kuris buvo išnagrinėtas pagal poveikio įvertinimą, buvo išnagrinėtas labai išsamei ir mes pasirinkome tą, kuris mums pasirodė rentabiliausias ir kuris padėtų mums sutaupyti daugiausia lėšų. Toliau veiksmų planas, vadinamasis žemėlapis. Aš minėjau, kad tai neturėtų paveikti agentūros darbo, Man pasirodė, kad pastaba, e, kurią aš dabar sureagavau, buvo iš, iš esmės susijusi su SIS2. Dėkoju. Dėkoju. Dėkojame pranešėjų ir šešėliniams pranešėjams. Mes norėtume jums priminti, kad orientacinis balsavimas vyks kitame lybė komiteto posėdėje, kuris vyks spalio 11 dieną. Dabar jau yra pusė pirmos ir mes jau posėdį galime beveik baigti, nes 18 punktas buvo atidėtas. Ir aš dėkuoju taip pat koordinatoriams už tai, kad jie sutiko atidėti koordinatorių posėdį iki kito mūsų komiteto posėdžio. Taigi, jeigu niekas nenori iškelti jokių papildomų klausimų, aš norėčiau Jums priminti, kad kitas mūsų komiteto posėdis vyks rugsėjo 28 dieną Briuselėje nuo 3 valandos iki pusės 7 ir po to bus, posėdis bus tęsiamas rugsėjo 29 dieną nuo 9 valandos iki pusės 1 Ir spalio 11 dieną taip pat vyks susitikimas nuo 3 valandos iki pusės 7. Tai tiek. Dėkuoju visiems. O šį.